Eh, bonjour à tous les membres. Et nous devons commencer parce que. Labą dieną, pradėkime mūsų posėdį. Nes jau yra atvykęs mūsų svečias ir negalime versti jo ilgai laukti. Kaip žinote, šių metų kovo mėnesį Marokė prasidėjo konstitucijos peržiūra ir ją vykdo konstitucijos peržiūros patariamasis komitetas. Ir jis konsultavosi su jaunimo organizacijom, politinio judėjimo atstovais, e, darbo organizacijom ir Galiausiai po ilgų konsultacijų buvo pateiktas pasiūlymas dėl peržiūros ir birželio 7 dieną karalius patvirtino tą pasiūlymą ir persiuntė šį pasiūlymą institucijų, atitinkamų institucijų atstovams, kurios savo ruoštų persiuntė tą pasiūlymą tarptautiniai bendruomeniai. Ir pagal naują konstituciją daugiau galių steikiama ir parlamentui ir ministrui pirmininkui. pirmininkui tačiau e, monarchas ir toliau e, lieka galva, šalies galva, kariuomenės vadu. Konstitucinė peržiūra vis dėlto naujoje konstitucijoje įveda ir tam tikrų naujovių. Pavyzdžiui, teismų nepriklausomumą, e, vykdamosios valdžios, teismų valdžios ir įstatymų leidžiamosios valdžios funkcijų atskirimą. Ir taip pat yra įvedamos nuostatos dėl lyčių lygybės. Praeitą savaitę, penktadienį, savo kalboje karalius paskelbė, kad jis pritarė šiam pasiūlymui ir jo nuomonė Pasiūlymas yra tikrai geras ramstis konstituciniam, demokratiniam ir parlamentiniam bei socialiniam e, reformom ir visai monarchijai. Jis taip pat pabrėžia, kaip svarbu atskirti įvairias valdžias, užtikrinant, kad institucijos galėtų veikti demokratiniu principu. Taip pat yra numatyta surenkti referendumą, kuris vyks Liepos mėnesį. Šiai konstitucijos peržiūrai pritarė dauguma politinių partijų, tačiau vasaro 20-osios judėjimas teigia, kad dabar siūlomos reformos yra nepakankamos. Ir jie paskelbė, kad ketina surenkti protesto akcijas kitą sekmadienį. Tad tiek būtų įžangos ir dabar suteiksiu žodį Maroko delegacijai, kuriai vadovauja Dris Lašgar. Jis yra e, Maroko ministras atsakingas už ryšius su parlamentu. Delegacijoje jį taip pat lydi ir politinių partijų atstovai bei pilietinės visuomenės organizacijų atstovai. Jiem taip pat suteiksime galimybę pasisakyti po to, kai pasisakys Dris Laškar. Naujoje konstitucijoje numatomos naujos galios parlamentui, taip pat naujos iniciatyvos teisės norint keisti konstituciją, taip pat e, suteikiamos teisės dėl amnestijos bei tyrimų komisijos sudarimo nuostatos yra numatytos ir mes tikrai mielai išklausysime jūsų pasisakymo dėl naujo konstitucijos projekto ir norėtumėm e, sužinoti, kaip jūsų nuomonė viskas klostysis toliau ir kokie pokyčiai laukia Maroko visuomenės ir galbūt kaip keisis jūsų santykiai su ES. Mus tikrai domina, ką turite pasakyti visais šiais klausimais. Tikiuosi, kad jūsų pasisakymas truks neilgiau nei 10 minučių, beje bus užtikrintas nuoseklus vertimas, todėl e, dėl laiko apribojimų galėsime netaip griežtai vertinti. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat dėkoju ponui Panceriu už kvietimą. Taip pat dėkojame ir gerbėmiem parlamento nariam, be abejo ir komiteto pirmininkui. Man tikrai didelė garbė lankytis jūsų komitete. Jau beje esu dalyvavęs viename jūsų komiteto posėdėje prieš keturis metus. Tuomet buvo kalbama apie viduržėmio jūros regiono pietinės dalies demokratinės reformas. Tuo metu dalyvavo Alžyro Tuniso bei Palestinos atstovai. Na, o šiandien, praėjus keturiems metams, jau matome, kad padaryta didžiulė pažanga. jos pasiekta ir žmogaus teisų kontekste. Mūsų šalis taip pat įvykdė ekonominės ir socialinės reformas. Ir uh, jūs visuomet buvote mūsų strateginis partneris. Na, o šiandien mes esame mes esame Europos tarybos nariai ir arabų šalise, arabų pasaulyje dabar matome tikrai daug neramumų, išgyvename neramius laikus, Ir visa tai e, panašus įvykiai vyko ir Marokė prieš dešimt metų. kaip matome, kiekvieną savaitę kažkas keičiasi arabų pasaulyje ir Marokė, galima net sakyti, kiekvieną dieną kažkas keičiasi. Nuo mūsų nepriklausomybės pradžios mes taip pat išgyvename nemažai konfliktų. Buvo tokių, kurie matė, kad turime kulti, kurti valstybę, administraciją, visų pirma stiprinti kariuomenę, Taip pat buvo tokių, kurie laikėsi priešingos nuomonės ir teigia, kad visų pirma reikia demokratiją stiprinti ir tik po to galėsite sukurti valstybę. Be abejo, tai reiškia, kad kilo tam tikras konfliktas. Ir jis turėjo labai rimtų pasiekmių mūsų šaliai daug žmonių buvo sulaikyta. Ir Maroko istorijoje šie metai prisimenami kaip sunkus išgyvenimų metai. Vėliau mes išbridome iš tos padėties ir prie to daug prisidėjo ir Teisingumo ir sutaikinimo komisija bei jos darbas. Arabų pasaulyje šie konfliktai reiškia, kad buvo sutriuškinta opoziciją, nors mes Marokė visuomet pasisakydavom už įvairovę. Toks būtų kontekstas, kuriame karalius kovo 9 padarė savo pareiškimą. Ta kalba atvėrė galimybę pradėti plataus masto nacionalinį dialogą, kuris įtraukia įvairias suinteresuotas šalis, profsąjungas, pilietinės visuomenės atstovus. Dialogo rezultatas - naujas konstitucijos projektas, kurį Birželio 17 pristatė karalius. Pagrindiniai reformų punktai ir naujovės yra tokios. Tai yra konstitucija valstybiniam įstaigom. Taip pat yra perskirstomos galios ir valdžia. Taip pat yra sukūriamas tvirtas pagrindas valstybei. Tai reiškia, kad yra pripažįstamas, pripažįstama Maroko įvairovė ir tapatybė. Marokiečiai, žydai, berberai, ir kitos kitų tautų atstovai, kurie gyvena Maroke. Jie yra pripažįstami, taip pat yra pripažįstama berberų kalba kaip antroji oficiali kalba, pirmoji yra arabų. Galima sakyti, kad e, šis dokumentas yra mūsų piliečiams pagrindinė, e, pagrindinių teisų ir e, laisvių hartija, kuri yra grindžiama panašia hartija, kurią jūs turite. Taip pat yra numatoma didesnė lygybė tarp vyrų ir moterų. Taip pat pabrėžiamas nacionalinis suverenumas ir konstitucijos viršenybė, kuri įgyvendinama per referendumą ir rinkimus. Kaip jau sakiau, pripažįstama konstitucijos viršenybė ir ji yra viršesnė už visas kitas galės. Taip pat, kaip jau minėjau, yra atskiriamos galios konstitucinės, demokratinės, socialinės monarchijos kontekste. Ir tame kontekste beje nebėra uh, sušventinamas uh, karalius kaip asmenybė, Jis turi tam tikras galės religiniuose klausimuose. Teisėkura ir toliau išlieka, tiksliau dabar jau tampa išskirtinė parlamento kompetencija. Taip pat turėsime vyriausybę, kurios vadovas bus e, tos partijos, kuri laimi rinkimus atstovas, o ne asmuo skiriamas karaliaus. Ir vyriausybė turės visas e, vykdomosios valdžios galės, jie formuos politiką Taip pat prižiūrės ir administracinės institucijas. Bus suformuotas stiprus parlamentas. kuriam teks didesnės galios, ne tik tai siekuros, bet ir vyriausybės priežiūros galios, taip pat jie turės vertinti uh, politiką. Taip pat norime stiprinti opoziciją ir suteikti jiem galimybių prisidėti prie įvairių procesų. Toliau, teismai. Jie tampa taip pat atskira galių atšaka, pripažįstamos jų funkcijos, kompetencijos ir yra sukūriamos teismų nepriklausomumo garantijos. Taip pat sukūriamas įsteigiamas konstitucinis teismas. Jis turės užtikrinti, kad yra laikomasi konstitucijos ir kad ji tinkamai taikoma. kasgi naujo šioje konstitucijoje. Tai bus e, dalyvavimo demokratija. Ir tai reiškia, kad piliečiai turi teisę teikti peticijas, Konstitucija taip pat pripažįsta pilietinės visuomenės svarbą ir vaidmenį, profsąjungų vaidmenį. Taip pat yra įtvirtinamas žiniasklaidos atitinkamas statusas, pabrėžiamos žmogaus teisės, demokratiniai principai. Taip pat e, numatomos ir naujos e, sritis švietimas, jaunimo reikalai, kultūra. Taip pat yra pabrėžiama, kad reikia stiprinti demokratiją tiek vietiniu, tiek regioniniu lygiu tokie būtų nauji principai, kurie visi yra neatsiejama gero valdymo dalimi. Visi šie principai yra konstitucinės monarchijos. Pagrindas Taip pat padaryta nemažai ir politinių reformų dėl priimtos nuostatos, keičiamos nuostatos dėl rinkimų įstatymo, dėl žiniasklaidos, dėl politinių partijų. Visi šie naujieji principai yra įrašyti į naują konstitucijos projektą. 26 nauji principai. Visos šios nuostatos ir sudarys politinės reformas jų branduoliai. Tad dar kartą norėčiau visiems padėkoti. Ir jei turėsite kokių klausimų, tai mielai į juos atsakysiu, taip pat ir mano delegacijos nariai, ponas Adaui iš Teisingumo ir Vystimosi partijos, taip pat Muhamed Amudžau, kuris yra nacionalinės ne, nepriklausomos partijos generalinis sekretorius. Taip pat kolega Frarami Ačiū. Tikrai išsakėte įdomių minčių, o dabar suteiksiu žodį kolegai Salafranka. Ačiū pirmininkė. Ministras veikia atvykę. Ačiū už tai, kad atvykote tai į mūsų užsienio reikalų komitetą. Visų pirma, norėčiau užduoti bendro pobūdžio klausimą. Kaip Jūs vertinate ES viduržėmio jūros regionui skirtą politiką? Ar regione pastebite daugiau stabilumo, daugiau demokratijos? Koks Jums susidaro įspūdis? Ką manote apie atnaujintą ir sustiprintą kaiminystės politiką viduržėmio jūros regionui? Aš Mm, pasižymėjau, kaip jūs sakėte, kad dėl naujos konstitucijos bus balsuojama Liepos mėnesį. Karalius nebebus laikomas šventu asmeniu. Ir norėčiau sužinoti, ką jūs manote apie įvykius kaimininėse valstybėse. Sakėte, kad mūsų komitete lankėtės ir prieš keturis metus kartu su Palestinos, pavyzdžiui, atstovais Ir ką manote apie tai, kas vyksta Tunis, Tunise, Libijoje ir Egipte, taip pat ir kitose šalise? Ką manote apie a, Arabų šalių ir Magreb sąjungą? Konstitucijos 41 straipsnėje yra numatoma religijos laisvė. Ir norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie šį straipsnį. Ar tas 41 straipsnis realiai e, sukurs tą galimybę rinktis žmonėms, ar jie galės rinktis ir keisti religiją. Toliau, dar vienas klausimas. Ar yra jūsų šalyje tokių grupių arba asmenų, kurie yra prieš šią konstitucijos reformą? E, yra vasario 20-osios jaunimo judėjimas, kiti demokratiniai judėjimai, ką jie mano? Vėliausiai, pirmininkė, dėl rinkimų įstatymo 19 straipsnio. Ar jis leidžia vykdyti kampanijas prieš konstitucinės reformas? Ačiū. Dėkoju. Laiko tikrai diskusijoms turime daug, tai reiškia, kad visi, kas paprašė žodžio, tikrai jį gaus. Dar pasakysiu, kad ministras sutiko, jog ir jo delegacijos nariai atsakytų į klausimus, galbūt į tam tikrus konkrečius klausimus iš jūs ryties. Pone Neits. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas ministrė. gerbiami Maroko delegacijos nariai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Taip pat norėčiau pasidžiaugti monarcho kalba, kaip ambasadorius žino, e, su Maroku aš ir mano vyras esame gerai susipažinę pirmą kartą. Ten buvome nuvykę daugiau negu prieš 40 metų. Gerbiamas ministrė, tad e, matome didžiulius e, pokyčius, iš esmės teisinga linkme, konstitucijos projektas ir jame pateikti pasiūlymai. Tai yra tai, apie ką kitos arabų valstybės gali tik tai pasvajoti. Tad manyčiau, kad tai yra e, neįtikėtinai įdomu, e, pažanga didžiulė. Tiesa, lūkesčiai patenkinti ne visi, ypač e, kalbant apie vasaro 20-osios judėjimo lyderio lūkesčius, tačiau einama kur kas toliau negu dauguma mūsų tikėjomės. Vis dėlto išlieka tam tikrų nugastavimų, apie kuriuos norėčiau tarti porą e, žodžių. Kas būtų svarbiausia, tai visų šitų pasiūlymų įgyvendinimas. Vienas iš pavyzdžių būtų toks. Konstitucijos projekte numatytas draudimas parlamento nariams pereiti į kitą partiją jų kadencijos metu. Tai įdomu, turint galvoje, kaip e, gali keistis politika, jei pažvelgtumėm į pastarųjų penkerių metų pokyčius. E, atsirado naujų partijų. Daug kas keitėsi, čia nieko nenorėčiau įžeisti, tikrai netosiekiu. Tačiau buvo e, pritraukta žmonių iš, e, iš kitur, iš kitų partijų ir atrodo, kad ateityje uh, iškils tam tikras sunkumas, tam ta, su tuo reiškiniu susidurima ne tik tai Marokė, mm, tai taip pat stebima ir mano šalyje. Tad, manyčiau, reikėtų būti labai atsargiam gyveninant tokias nuostatas. Antra, siekiant užtikrinti Marokė tvarę demokratiją, manau, esminės e, svarbos e, turės tai, kad e, įvairios politinės partijos, ir atsiprašau, kad kalbėsiu atvirai, turėtų labiau stengtis negu anksčiau skatinti visus marokiečius, nesvarbu kokio amžiaus, nesvarbu kokios lyties, nesvarbu ar tai būtų miestiečiai ar kaimo gyventojai, jie turėtų būti raginami registruotis rinkėjais ir balsuoti, nes per praeitus rinkimus Marokė balsavo labai nedaug žmonių. O tai gali susilpninti Maroko demokratijos, demokratijos tvarumą. Ir trečias mano pastebėjimas, pirmininkė, trečias nuogastavimas konstitucijos projekte ginama saviraiškos laisvės, spaudos laisvė. Tačiau per pastarosius mėnesius girdime apie procesus žurnalistų atžvilgių ir tai atrodytų e, kirstusi su e, numatytais principais. Ką Jūs apie tai manytumėt? Dėkui. Ačiū poniai Nic, toliau ne, Janets. Parlamento delegacijų vadovų, jos pirmininkė. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrui, ačiū visai Maroko delegacijai už tai, kad atvyko į mūsų komiteto posėdį šiandien. Ačiū už tai, kad klausote šitos diskusijos. Visų pirma, kaip e, andaluzietis, e, ispanas, jaučiuosi artimas Marokui, ne tik tai geografinė prasme, bet ir e, kultūrinė, geografinė prasme, taip pat ir mano asmeninio prielankumo prasme. Manau, kad Maroką pažįstu pakankamai gerai ir tai, kas vyksta e, Marokė, man labai artima. Kaip tik tai todėl džiaugiuosi visų šituo konstitucinės politinės reformos procesu, kurį pradėjo karalius. Marokas keičiamas siekiant, kad jis taptų parlamentinė konstitucinė demokratija. Manau, kad šalis juda tinkama linkme ir iš tiesų galite tikėtis mūsų paramos, prieutimo, to prireikus. Tačiau, aišku, viską turi padaryti pats Marokas, patys marokiečiai, jų institucijos. Ir pratesant tai, ką sakė pane Nits, vienas iš jautriausių bet kurios demokratijos aspektų yra saviraiškos laisvė, spaudos laisvė. Ir aš žinau, kad Maroke pastaraisiais e, metais, tai gan prieštaringi e, klausimai, iš tiesų buvo ir įkalintų žurnalistų, ir e, redaktorių, buvo na, ir emigravusių. Tai taip pat turėtų būti atsižvelgta reformos proceso metu. Kitas jautrus klausimas Marokė, tai Vakarų Saharos klausimas, Marokas tai laiko savo teritoriją, tarptautinė bendruomenė, jungtinės tautos tai laiko teritoriją, kurioje nesibaigė dekolonizacijos procesas. Galbūt galėtume tai pakomentuoti, kadangi demokratinė uh, Demokratinės reformos, visiška demokratija gali būti pasiekta tik tai tuomet, jei bus daroma pažanga ir šiuo labai jautriu klausimu. Taigi, gerbiamas ministrė, e, tokie būtų mano klausimai ir dar kartą ačiū už tai, kad šiandien atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ačiū ponu Janecui. Panas Preda. Ačiū pirmininkė gerbiamas ministrė, gerbiamas ambasadoriau. Visų pirma, ačiū ministrui už kalbą. Žinoma, karaliaus kalba apie konstitucijos projektą labai įdomi. Jos laukiame jau kurį laiką. Esu vienas iš tų, kurie nesenai lankėsi e, Marokė parlamentinės delegacijos sudėtyje. Apie tai buvo kalbėta gan ilgai, to su įdomumu buvo laukta ir Marokė, ir už jo ribų. Ir manau, kad tai buvo e, labai e, svarbus žingsnis šalies demokratizacijos procese. Tas procesas buvo pažadėtas marokiečiams dar prieš vadinamąjį arabų pavasarį. Tai iš tiesų puiku, kad tie pokyčiai vyksta dabar, tai įrodo, kad politiniai taikus pokyčiai įmanomi arabų pasaulyje. Ir Marokas čia yra puikus pavyzdys regionui. Ypač jei palygintumėm tai su pokyčiais vykstančiais kitose arabų pasaulio vietose. Žinoma, aš negaliu e, atlikti visų siūlomų pakeitimų analizės, konstitucija tam, taps platesnė, nes vieto 108 straipsnių bus 150. Kai... Tačiau norėčiau e, akcentuoti porą dalykų. Manau, kad e, puikus signalas yra tai, jog karalius pristato beprecedentę politinę sistemą. Tai e, Maroko sistema ir preambulėje kalbama apie tai, kad turi būti stiprinami partnerystės sankiniai su e, valstybėmis Europos viduržėmio jūros e, regione. Ir tai unikalu, jei pažvelgtumėm į e, kitas regiono konstitucijas. Tai e, vėlgi rodo, kad Maroko požiūriu Europa labai svarbi. Taip pat sveikinu tai, kad yra labai, yra labai išsamių nuostatų skirtų pagrindiniams teisėms ir laisvėms, tai atitinka tarptautinius e, standartus e, ir tai yra sveikina. Taip pat sveikinčiau tai, kad institucionalizuojama žmogaus teisų konvencija. Marokė buvome susitikę su nacionalinė žmogaus e, teisų tarybos atstovais ir tai, kad ši institucija stiprinama Konstitucijos nuostatomis yra labai geras ženklas. Taip pat sveikinu nuostatas e, skirtas lyčių lygybei. Sveikinu ir tai, kad numatoma institucija, e, kuri rūpinsis lyčių lygybę, tai labai svarbus aspektas. Nenorėčiau leistis į istorinės prieštaras, kalbėti apie režimo ypatumus, Kai kas komentuodami yra sakę, kad nors rinkimai vyksta kas penkerius metus, demokratijos nėra, nes e, taip pat yra ir kitų kritikų dabartinės konstitucijos, jie norėtų, kad apskritai e, karalio institucijos neliktų, tačiau vis dėlto matome, kad valdžios e, atskiriamos, stiprėja ministro pirmininko vaidmuo Ir e, sukūrus viršutinius teismo e, rūmus e, galėtų būti patenkinti lūkesčiai dėl teismų sistemos. Be, be to, norėčiau pasakyti dar štai ką. Stiprėja regionalizacija ir visi žinome, kad ši tema labai svarbi konstitucinių lygmenių. Baigdamas, norėčiau išsakyti jums leidus ministrė tris klausimus. Visų pirma, dėl diskusijų. Savo kalboje minėjote tai, kad e, karalius pabrėžė, e, kokios svarbios jau vykstančios diskusijos. Tačiau iki referendumo yra laiko. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip toliau vyks diskusijos dėl konstitucijos projekto? Dangi iki šiol diskusijos vyko remiantis ne faktais, o tik tai svarstymais. Dabar turite faktus. Kitas dalykas - gyventojų e, dalyvavimas rinkimuose. Kolega minėjo, kad per praeitus rinkimus balsavo labai, daug, labai mažai gyventojų. E, ar jūsų nuomonė dabar balsuos daugiau žmonių įvykus tokiems pokyčiams, kadangi būtų galima įsivaizduoti, kad referendumas nenusiseks, jeigu, jeigu nepakankamai gyventojų e, balsuos. Bet klausimas iš tikrųjų toks yra, koks procentas galėtų balsuoti. Ir galiausiai opozicija. Vasario 20-osios e, judėjimas ir toliau rengia demonstracijas, jis nesustoja. Ar įsivaizduojate būdus, kaip būtų galima įtraukti į bendrą veiklą um, šitą judėjimą ar bent jau jo dalį? Dėkui. Ačiū ponė Prieda, ponė Jėglė. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrių. Noriu užduoti kitokio pobūdžio klausimą, tačiau kadangi turiu galimybę jį užduoti, tai man atrodo šis klausimas svarbesnis. Pirmiausia, atsiprašau, kad atvykau pavėlavusi. ES lygmenių mes e, svarstame prekybos susitarimą su Maroku ir artimiausiamis dienomis parlamentas turės pareikšti savo nuomonę, pritarti ar nepritarti šiam susitarimui. Matau, kad savo šalyje esate žengę labai svarbių rimtų žingsnių į priekį siekiant teigiamų pokyčių. Vakarų Saharos klausimas buvo iškeltas, šis klausimas taip pat ir mums svarbus, svarstant prekybos susitarimą. Ir aš norėčiau paklausti ir išgirsti jūsų patarimą, kaip turėtume elgtis šio susitarimo atžvilgiu, ar pritarti jam, ar nepritarti, nors veikiausiai, kad pritarsime, ar atsižvelgiant į tam tikras politinės aplinkybės ir sąlygas, galbūt galėtume siūlyti toliau dėrėtis dėl šio susitarimo atsižvelgiant į tam tikras aplinkybės tam, kad mums būtų galima pasiekti, kaip manoma, didesnės naudos tiek ES, tiek ir Maroke, tam, kad e, ypatingai Maroko žemės ūkio sektorius iš to galėtų gauti daugiau naudos. Būtų malonu išgirsti jūsų vertinimą. Labai ačiū. Eh, vorrei dare la parola <clears throat> anche a eh, tre. Norėčiau dar suteikti žodį trims asmenims, kurie yra labai svarbus, yra šioje salėje ir galbūt laikosi šiek tiek kitokios pozicijos ir nuomonės nei vyriausybės atstovai. Jie atstovauja dviems opozicinėms partijoms. Norėčiau sakyti žodį poniai Hasan Saudy, yra parlamento narė atstovauja Vystimos ir Teisingumo partijai. Steigti žodį taip pat e, ponui Odžad. Jis yra e, profsąjungų generalinis sekretorius. Norėčiau, kad jie nekalbėtų ilgiau negu po penkias minutės. Labai ačiū, pane pirmininkė. Ačiū tiems kurie uždavė klausimus ir dar juos užduos. Dėkojame už susidomėjimą mūsų šalimi, geranorišką nusiteikimą mūsų atžvilgių. Manau, kad toks požiūris yra abipusiškas, nes labai daug marokiečių gyvena Europoje. Mes kalbame e, vieną iš Europos kalbų ir galima būtų kalbėti apie tam tikrą katalikišką santoką tarp Maroko ir Europos Sąjungos. E, kalbėdami apie ir apie bendrą turtą šeimoje. Kalbėdami apie konstituciją ir ją įsigilinę, galbūt manytumėte, kad tai yra savaime suprantamas dalykas. Mes Lygindami šią konstituciją su 96 metų konstitucija galime kalbėti apie tikrą revoliuciją. Esame pasirašę susitarimą, demokratinį susitarimą su Europa. Ir neturime jokio pasirinkimo, turime suartėti, artėti prie Europos, tačiau kai e, prekybos susitarimus Europos Sąjunga visos su Maroko politinės partijos pritarė parlamente, tačiau, pavyzdžiui, mano partija nepritarė laisvos prekybos sustarimus su Junktinėmis valstijomis, kadangi tuo metu jų prezidentas buvo Džordžas Bušas. Aš esu priskiriamas islamistų, barzdočių partijai, nekalbėsiu čia labai diplomatiškai. Taigi noriu pabrėžti, kad e, arabo pasaulio įvykių poveikis Marokui būtų buvęs pragaištingas, jeigu kartu su Europa nebūtume pradėję demokratinių procesų, nes Europa, pavyzdžiui, teikia paramą ir diktatūroms, Tunisui arba Egiptui, kurios nebuvo šios paramos nusipirkti pasipelniusius ir mes, bendradarbiaudami su Europa, apsiribojame tik tai keliais nubrozdinimais per šios neramumus. Kaip buvo ką tik paminėta, Ispanijos žurnalistų, kad Marokas yra arabų pasaulio Ispanija. Marake yra žengiamas pirmas žingsnis tarp religinių ir pasaulietinių dalykų. Negalime e, fatvų skelbti, jos yra uždraustos yra vadovavimasi tik tai karaliaus įtakos, e, įsakais ar, arba kariuomenės įtaka. Taigi žengtas jau pirmasis žingsnis buvo paskirtas premjeras, kuris e, aiškiai yra atskaitingas ne karaliui, o parlamentui. Ir tai yra pirmieji žingsniai, tačiau tų įgaliojimų ir galime mes gausime ir daugiau. Mes sakome, kad esame ne islamiška, bet musulmoniška valstybė. Ir būtent labai aiškiai norime atskirti e, islamišką valstybę nuo musulmoniškos, nes musulmoniška mūsų nuomonė yra labiau pasaulietinė. Mes e, siekiame daugiau dėmesio skirti ekonominiams, socialiniams aspektams, e, konkurencijai tarp viena vertus islamo ir politinių partijų, mes galime tą konkurenciją partijų naudai pakreipti, surtėdami su Europa ir pagėdaučiau, kad Europa čia mums padėtų, nes demokratija tuo pačiu reiškia ir ekonominę demokratiją arba ekonominę gerovę, nes skurdžioje aplinkoje labai greitai prigyja įvairios kraštutinės uh, ideologijos, todėl labai svarbu, kad Maroko ekonomika stiprėtų ir aš, būdamas ekonomistas, galiu kukliai paminėti, kad įvairios partnerystės ir susitarimai su ES gali būti labai naudingi Maroko žemės ūkiui. Todėl siekime, kad šie susitarimai būtų apimtų taip pat ir žemės ūkio sritį. Tikiuosi, kad kolegos iš Ispanijos e, mus e, supras e, ir supras mūsų norą prisijungti prie Europos lokomotyvo. Aš esu puikiai susipažinęs su Ispanija nuo 71 metų, nes įvairius filosofai kalbėjo apie Europą nuo Pirinų iki Uralo. Uh, kalnų ir manau, kad e, vidužmyros regionas taip pat turėtų e, priklausyti ir tikiuosi, kad jūs tą suprasite, pirmininkas. Ponas e, Mauit Audžia. Generalinis sekretorius vadovaujantis nacionalinės vienybės partijai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas ir ponai, ekscelencijos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už mums parodytą suteiktą garbę kolegoms ir man, suteikiant galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Norėtume jums pristatyti revoliucinius pokyčius vykstančius Maroke. Turėjau laimės ir, ir garbės, būdamas žmogaus teisų gynėjų, parlamento nariu, vyriausybės ministru, e, pokyčių vyriausybės ministru dalyvauti šiuose procesuose, nepaisant pasiektos pažangos, mums labai sunku įtikinti Maroko jaunimą įsitraukti į politinį procesą šis jaunimas nesuvokia e, kam reikia dalyvauti politinėme gyvenime, kam reikia dalyvauti balsavime, jeigu karalius ir taip viskomis sprendžia naujoji reforma. Jie yeah pateikiamas atsakymas iš įklausimą, nes šią reformą bus bandoma įtikinti jaunimą eiti balsuoti, dalyvauti politinėme gyvenime, nes dabar turime galimybę pakeisti, e, nustatyti galbūt naują politinę šalies kryptį, kadangi galima paskirti dabar premjerą jau savarankiško komisijoje, e, konstitucijoje kaip reformos dalis yra numatoma e, perduoti dalį valdžios premjerų, kuris taptų vyriausybės vadovo šalies prezidentu. Ir tokiu būdu e, jaunimas gali savo e, vasario 20 dienos manifestacijų, demonstracijų idėjas pabandyti įgyvendinti, siekiant kovoti su korupcija ir su kitomis politikų klaidomis, e, kurios neprasprūsta pro jaunimo akis ir jo didinybė karalius Mohamedas VI sugebėjo nujausti šios jaunimo lūkesčius ir tinkamai į juos reaguoti dėl vakarų Saharos. Galiu pasakyti, kad e, Marokas yra visiškai pasirengęs šią keblę problemą išspręsti, e, remiantis abipusį, abipusę naudą ir atsižvelgdamas į e, mūsų brolių alžyriečių interesus ir e, suteikdamas vakarų Saharai plačią autonomiją Maroko sudėtyje, numatant e, atitinkamą konstitucinę sąrangą, teisinę konstitucinę sistemą šiam autonomijos projektui, neformalios darybos ir toliau tęsiasi. Deja, negalime konstatuoti kad e, mūsų draugai iš Alžyro demonstruotų tą pačią politinę valią ir sieki tęsti šį svarbų e, procesą, kurio sprendimus siekia taip pat ir jungtinės tautos. Dabar mes turime galimybę e, padaryti arabų Magrebo regioną demokratiniu, pasinaudojant mūsų arabų pavasariu ir e, regione vykstančiamis revoliucijomis. Aš tikiuosi, kad mūsų gera valia susilauks teigiamo atsako kitoje sienos pusėje ir greitų laikų susikurs, e, atsiras demokratinis Marokas, demokratinis Alžyras ir visas Magrebo regionas, savame suprantama, kad mūsų e, pasiūlymas suteikti plataus masto autonomiją suteikia galimybę išspręsti šią problemą. Kaip manoma, sklandžiau. Taip pat noriu pabrėžti, kad labai svarbu būtų patvirtinti konstituciją, kadangi man tai yra labai svarbu kaip kovotojai už žmogaus teisės. Svarbu, kad konstitucija e, vadovautųsi tarptautiniais standartais. Ačiū uždėmesi. E, Ačiū. Dabar žodis ponui Animetsami. Jis yra žmogaus teisų tarybos Maroke vadovas. Ačiū. Pirmininkė, gerbim parlamento nariai. Keturios pastabos, kurias norėčiau išsakyti. Visų pirma, dėl konstitucijos ir dėl pasiruošimo referendumui. E, kabinetas penktadienį parengė dekretą, tai buvo pare... jis buvo parengtas savaitę prieš karaliaus kalbą. Ir opozicijos e, partijom taip pat bus sudarytos galimybės e, pasisakyti per žiniasklaidos priemonės. Taip pat aktyvistai galės pasinaudoti vairiais informavimo kanalais ir šaltiniais. Antra, dėl vasaro 20-osios judėjimo. Panašu, kad yra nepasitikima konstitucinė reforma. Ir norėčiau tai pakomentuoti. Visų pirma, dėl pluralizmo Daugelis žmonių sako, kad iš esmės nelabai yra ką aptarinėti. Bet pirmininkė, pasakysiu, kad aš taip pat dalyvavau tos patariamosios grupės darbe, kuri rengė konstitucijos projektą. Ir turiu pasakyti, kad komitetas gavo 185 memorandumus. Trys partijos ir penkios profsąjungos taip pat dalyvavo procese. Tai reiškia, kad tie 185 memorandumai buvo pateikti pilietinės visuomenės atstovų. Tie akivaizdžiai rodo, kad mūsų šalyje egzistuoja pluralistinė visuomenė ir vasario 20-osios judėjimas yra tos visuomenės dalis. Vis dėlto negalima sakyti, kad visa mūsų visuomenė susiveda tik į vasaro 20-osios judėjimą. Turbūt didžiausias iššūkis šio judėjimo vadovams, taip pat ir mums, yra pati konstitucija ir mes turime ją paremti, ji bus svarbi ir Marokui, ir visam regionui. Svarbiausia yra diskusijos tose sritise, kurios mums esminės, reikia jas koncentruotis, tai turi būti sritis, kurios reikia daugiausiai pažangos. Taip pat noriu pabrėžti, kad konstitucijos projektas praplečia taikymo sritį konstitucinės peržiūros. Ir yra numatoma galimybė keisti konstituciją ir ateityje. Tačiau labai svarbu užtikrinti e, demokratinį, e, plačiai apimantį procesą. Toliau dėl religijos, tikėjimo laisvės. Konstitucijai numatyta garbinimo, tik laisvė, tačiau, tačiau neminima sąžinės laisvė. Vis dėlto nepamirškime, kad taip pat yra įrašytas ir nediskriminavimo principas. Ir negalima diskriminuoti nei pagal tikėjimą, nei pagal kitus principus. Taip, galbūt atsiranda tam tikrų teisės normų kolizijoje, tačiau jau tokius dalykus turi aiškinti konstitucinis teismas. Bet yra numatyta mm, religijos laisvė, mąstymo laisvė, nediskriminavimas. Pirmininkė savo žanginėje kalboje ministras sakė, kad Maroko atvejs yra išskirtinis Ir dar prieš arabų pavasarį mes buvom išskirtiniai visame regione. Na, o dabar įvykiai vykstantis regione parodo, kad mes ėjom teisingų kelių. Mes Tikimės, kad padėtis kaiminėse šalise pagerės ir kad jose reformos įvyks taikiai, kad nebebus aukojama žmogaus gyvybės. Vienai par kitaip, manau, kad mūsų pagerėjusi padėtis ir sustiprintas statusas turėtų teigiamai atsiliepti kaiminiam šalim. Dėkoju. Na, o dabar dar suteiksime žodį mūsų svečiui atsakyti klausimus. Ačiū pirmininkė. Tiesą pasakius, nelabai jau turėčiau kuo papildyti tai, ką sakė mano kolegos. Bet vis dėlto paminėsiu porą dalykų. Visų pirma, dėl vakarų Saharos ir dėl susitarimo. mes nežinome, ar yra kažkoks susitarimas, kuris apimtų būtent šią temą su Vakarų Sahara. Tam tikri susitarimai, kurie saisto mus su Europa, e, koncentruojasi į Europos ir Maroko interesus. Na, o vakarų Saharos klausimas, jį turi spręsti Junktinių tautų saugumo taryba. Marokas tikrai laikysis Junktinių tautų ir laikosi Junktinių tautų rezoliucijų nuostatų. Tikimės, kad tie teigiami demokratijos vėjai, kurie vyrauja arabų pasaulyje, teigiamai įtakos ir vakarų Saharą. Taip pat tikimės, kad pasiūlymas dėl autonomijos bus teigiamai įvertintas. Kalbant apie žemės ūkio srities susitarimus, Tai yra susitarimai atsižvelgiantis tiek Europos, tiek į Maroko interesus. Ir mes tikimės, kad bus paspartinti tam tikrų susitarimų patvirtinimai. Toliau dėl žiniasklaidos laisvės, dėl spaudos laisvės. Na tikrai akivaizdu, kad šis klausimas nekarta buvo aptarinėtas pastaruojusiom dienom. Tai taip pat labai svarbu ir naujos konstitucijos kontekste. Tai taip pat svarbu kalbant apie laisvės, apie teisės. Ir be abejo teisė į informaciją, spaudos laisvės teisė ir kitos panašios teisės yra įrašytos naujoje konstitucijoje. Ir tai reiškia, kad politinės partijos, vyriausybė, parlamentas ir mes visi turime persvarstyti šiuos klausimus ir turime siekti tokios padėties, kurioje tikrai veiksmingai užtikrintumėm spaudos laisvę. Tikiuosi, kad konstitucijos projekte bus sustiprintas Maroko politikos legitimumas. Taip pat daugiau patikimumo gaus politinės partijos ir jų veikla. Konstitucijos projekte numatytos taisyklės tikrai įtikins Maroko piliečius dalyvauti, aktyviai dalyvauti rinkimuose. Maroko piliečiai žinos, kad jų balsas tikrai svarbus renkant valdžią, renkant politinės programas, kurios vėliau turės būti gyvendinamos. Taip pat jų balsas svarbus formuojant vyriausybę. Jau kelis dešimtmečius Maroke išgyvename situaciją, kurioje piliečiai tiesiog nusisuka nuo politikos. Todėl rinkimuose mm, gyventojų aktyvumas, rinkėjų aktyvumas labai žemas. Mes tikime, kad nauja konstitucija viską pakeis, kad ji paskatins nau, jaunus žmonės dalyvauti rinkimuose. Maroko jaunimui reikia judėti į priekį, jiems reikia galimybės išsakyti savo poziciją, bet ne per demonstracijas, o per aktyvų dalyvavimą politiniuose procesuose. Galiausiai noriu pasakyti, kad santykiuose su Maroku ES visuomet buvo strateginis partneris, prisidėjo prie mūsų vykdomo vystimosi projekto. ES buvo partneris ir yra partneris, su kurio kartu vykdome kaiminystės politiką. Tad dabar tikiuosi, kad e, taip pat tapsime ir Europos tarybos e, demokratijos e, forumo partnerė. Tikimės, kad ir toliau mes būsime tam tikrų standartų pietų viduržėmio šalims. Būsime taikaus perimo prie demokratijos pavyzdžių. Mes tikrai pažadame, kad neapsiribosime tik dabartinę konstitucijos reformą. Mes tikrai užtikrinsime, kad reformuotoje konstitucijoje bus taip pat numatytos visos galimybės demokratiniams pokyčiams. Bus numatyti pokyčiai e, ir bus keičiami įstatymai. Dar kartą ačiū visiems ir ačiū už paramą. Grazie, signor Ministro, grazie agli mm, amici che hanno uh, fatto i loro interventi. Ačiū ministrui, ačiū kalbėjusiems mūsų bičiuliams, ačiū reiškusiems įvairias eh, nuomonės, eh, atstovavusiems įvairias nuomonės Marokė sudarome įspūdį apie įvairias nuomonės, tačiau e, Tačiau sutarėme dėl vieno jūsų šalis, arabų pasaulio lyderė. Ačiū už apsilankimą pas mus. Laimingo kelio namo į Maroką ir tikimės, kad po poros dienų švesite dar vieną žingsnį į priekį link demokratijos vykus referendumui Marokė. Taigi dar kartą dėkui.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 penkių minučių pertrauką, po to tęsime komiteto darbą. Bene, allora cari colleghi, abbiamo atteso qualche minuto, ma abbiamo anche eh, un. Gerbiami kolegos, lukterėjom porą minučių. Dar po atverkė gan intensyvi, tai būtų gerai laiku pradėti. Turime garbų svečią, daktarą Niklas Veskot. Jis yra AIVT valdantysis direktorius atsakingas už Afrikos reikalus. Praeitą kartą pas mus jis lankėsi balandį. Šį kartą keitimui su nuomonėmis pirmininkaus ponas e, Deva. Jis vienas e, iš vicepirmininkų vystimuose komiteto. Jis pirmininkaus kartu e, su manim. norėčiau įvardyti kelias rytis e, mūsų bendro intereso. Norėčiau pasisveikinti su panu Deva. Mintis dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje. Lapkritį vyks prezidento rinkimai, dar nežinome, ar į šią valstybę vyks ES rinkimų stebėjimo misija. Klausimas prieštaringas keliais požiūriais, įskaitant ir išlaidų biudžeto klausimą. Aišku, gali būti e, praktinių alternatyvų, tačiau e, neturime pakankamai lėšų viskam įvykdyti, ką, ką norėtumėm ir e, toliau padėtis e, Sudane. Abie regionas ir e, humanitarinė padėtis. Liepos 9-ąją pietų Sudanas skelb savo nepriklausomybę. Visai nesenai sudarytas susitarimas dėl pasieno, Sudano pasienio regiono demilitarizavimo. Nežinau, ar dar ką reikėtų pridurti, galbūt ponas Dieva norėtų. Uh, išskirti kitus klausimus. Galbūt e, po to e, suteiksiu žodį panui Niklasui Vestkotui. Panas Deve. Ačiū pirmininkė, visuomet labai malonu posėdžiams e, kartu su jumis pirmininkatė. Norėčiau tik pastebėti, kad Liepa gimsta nauja valstybė, jai reikia iš mūsų labai daug paramos. Uh, čia iš tiesų bus valstybės kūrimas nuo nulio. Ir labai džiugu, kad esu, praneši, esu pranešėjas atsakingas už prieš du metus renktą um, Europos parlamento pranešimą tam skirtą. 2005 metais Junktinių tautų generalinė asamblėja e, sukūrė naują komitetą Junktinėse tautose, skirtą valstybių e, kūrimui ir struktūros nustatymui pasibaigus išsprendus konfliktą. Ir Sudanas yra e, klasikinis pavyzdys galimybės ES parodyti, ką jie gali padaryti, kalbant apie tą švelnėje galę, siekiant e, padėti užgimusiai e, valstybei, kad ji taptų visavertė e, valstybė. Tai bus išbandymas ne tik tai Pietų Sudanui, tai gali būti išbandymas ir ES įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ar galėsime parodyti e, pasauliui, ko galime pasiekti, padedami Sudanui, Pietų Sudanui gyventi visą savo potencialą. Tai galimybė mums, e, kaip partneriui, tai e, galimybė ir Pietų Sudano žmonėms. Dėkui. Ačiū ponui Dievai už įdomus, pas, pas, įdomus pastebėjimus. Dabar žodis mūsų svečiui. Ačiū pirmininkė. Žinoma, žinoma, kalbėsiu trumpai, nes man įdomiausi jūsų klausimai. Trumpai aptarsiu dabartinę padėtį Sudane ir Demokratinėje Kongo Respublikoje, tačiau e, pirmiausia apie Sudaną. Kaip bendra pirmininkės jau minėjo, Sudane artėja Pietų Sudano nepriklausomybė. Tai bus Liepos 9. Dėl to buvo nuspręsta referendume e, e, sausi. Ir tai, aišku, labai e, simboliškas žingsnis. Tai rodo ir kokią reikšmę mes tam skiriame. Situacija yra yra e, e, trapesnė negu kad būtų galima tikėtis artėjant nepriklausomybę per pastarąsias porą savaičių e, kilo rimtų konfliktų ir abieje ir ir kitame pietinėme regione situacija prastėja. Tai prasidėjo nuo E, šiaurės valdžios institucijų e, blokados, e, neleidžiama, kad maisto tiekimas vyktų į pietinę dalį. Vyko smurtiniai susidūrimai ir Sudano kariuomenė įžengė į avį ir išstumė iš ten vietos pajėgas. Dabar dėl to e, turime šimtą tūkstančių pabėgėlių e, kurie bėgo iš abiejų ir apie 60 e, tūkstančių iš paties Sudano pabėgo. ir Kazutliai, pietų Kardifano sostinėje susidariusi gan sunki humanitarinė situacija. Prezidentas Umbekė eh, siekia spręsti situaciją, aišku, bando prisidėti ir mūsų atstovai. Ir e, tų pastangų dėka Disabeboje buvo pasirašytas susitarimas e, tarp e, Šiaurės ir Pietų Sudano valdžios dėl paliaubų ir dėl abie demilitarizacijos. Etijopiečiai pasisiūlė parūpinti taikos palaikymo pajėgas, kurios palaikys taiką abie, abie nesutariančios šalės nusprendė uh, Mm, pasižadėjo pasitraukti, sutarimas pasirašytas, bet neįgyventas ir e, mes žinome, e, e, siekiame, kad sutarimas būtų kuo greičiau įgyventas, kad situacija būtų neutralizuota, kad žmonės galėtų grįžti namo. Antra, vėlgi, kerios rumbėkiai pastangų dėka. Paliaubos buvo paskelbtos sekmadienį pietų Kordofane. Harun valdytojo ir Abdulazizo Hilų SPLA vadovo susitarimas buvo, buvo sudarytas dėl paliaubų pietų Kordofane, bet situacija tebėra įtempta. Žinome, kad susiremimo e, mažėja, tačiau dabar reikia e, tikrų pasirašytų susitarimų, dėl kurių dėrybos prasideda dabar siekiant stabilizuoti ir ten situaciją abiem atvejais. Viskas yra uh, šiek tiek geriau negu kad buvo prieš porą dienų, tačiau vis dėlto situacija rimta yra, daug pabėgėlių, daug žmonių turėjo palikti savo namus, tačiau vis dėlto neturėtumėm pamiršti to, kas uh, svarbiau yra. Ne, neturėtumėm pamiršti, kad svarbu ir toliau, kad viskas vyktų sklandžiai e, iki Liepos 9 nepriklausomybės. E, Sutikras, kad matėte deklaraciją, e, joje akcentuojama, kad ES galvoja apie ilgesnio laiko perspektyvą, bus starta dėl visapimančio požiūrio, įvardyjome iššūkius ir priemonės, kurių, kurių imsis ES kad įtvirtintų situaciją ir šiaurėje, ir pietuose po nepriklausomybės. E, numatoma, kokia parama turėtų būti teikiama abiem Sudano dalims ateityje. Kalbant apie pietus, e, numatome E, programavimą kartu su valstybėm narėm, koordinuojame darbą su kitais do, e, donorais, e, norvegais, amerikiečiais, pasaulio banko ir siekiame, kad mūsų parama būtų suderinta, kad nedubliuotumėm darbų, kad dirbtumėm kartu. Tai siekiame iš tiesų atskirti sektorius, kuriuos rems atskiri donorai, nes tai valstybė, kuri pradeda viską nuo nulio, daug ką ten reikia padaryti ir visą visi tie įsipareigojimai yra numatyti uh, bendrame e, požiūryje ir delegacija bus e, sudaryta, kai visos sąlygos bus įvykdytos, kai e, bus viskas ratifikuota ir manytumėm, kad delegacija tuomet turėtų pradėti darbą džiuboje. Bendrame požiūrė taip pat numatyta parama, kuri bus teikiama pietų Sudanui, e, kadangi mūsų supratimu labai svarbu, kad būtų dvi gyvybingos valstybės ir kiekviena iš jų galės išgyventi tik tai tuo atveju ir kita klėsties. Ir mes ir toliau norime aiškiai pasakyti, kaip ir praeitą savaitę sakė komisaras Juvoksas, mes esame pasirengę bendrauti toliau su kartumo e, vyriausybė, jei bus išspręsti neišspręsti paklausimai ir jeigu nepriklausomybė bus iš tiesų e, pasiekta ir ji bus taika pasiekta pasienio regionuose. Ir antras, svarbiausia, jį pažanga bus daroma Darfūrė, nes tai yra labai rimtas klausimas. Darfūrė e, šiais metais ir toliau stebime e, smurtą. 70 e, tūkstančių asmenų buvo perkelti, žinoma, teikiame jiems humanitarinę pagalbą. Rėmėme dėrybas vykusias Dohoje, remiant Kataro vyriausybei Prieš savaitę maždaug e, buvo pasirašytas susitarimas, e, ne, tiksliau, e, gegužės pabaigoje ir tai pagrindas tolesniem žingsniam dalyvaujant ir su, sukilėlių judėjimams. Nuo gegužės pabaigos viskas šiek tiek įstrigo, turime pasirūpinti, kad dėrybos ir toliau vyktų, naudojantis kaip pagrindų pasirašyto dokumento. Toliau didieji ežerai. Laimiai situacija nebe tokia trapi ten, ypač e, šalies e, rytuose, kur e, daug metų vyko konfliktai, ten kol kas padėtis taiki. Dėtos pastangos reintegruoti į vairias ginkluotas pajėgas, bet tos nebuvo einama pakankamai greitai e, į priekį, bet ir nebuvo žengiama atgal. Taigi pažanga e, lieta, bet pastebima, Kigali ir Kinšasa e, tarsi artėja viena kitos ir pakankamai geras abiejų vyriausybių bendradarbiavimas. Kalbant apie Demokratinę Kongo Respubliką, mūsų pagrindinės prioritetas remti pasirengimus uh, rinkimams numatytiems lapkričio 20 dieną. ES teikia 47 milijonus eurų rinkimų e, komisijai e, paramos ir koordinuosimės e, su Maskva kitais donorais dėl logistikos, siekiant, kad rinkimai sklandžiai įvyktų ir šitą savaitę vyks tyriamoji misija, kitą savaitę jį pateiks um, rezultatus ir savo išvadas dėl to, ar reikia ES rinkimų stebėjos, uh, stebėjimo misijos. opo, opozicija ir kiti yra tos nuomonės, kad ES turėtų siūsti rinkimų stebėjimo misiją. Aišku, ištekliai riboti yra. Ir mes kviečiame stebėti vis daugiau rinkimų e, vykstams, vykstant pokyčiams Afrikoje. Ir e, e, mes taip pat valstybės narės yra įsitikinę, kad uh, tam tikra misija yra būtina tam, kad paremtumėm Kongo e, žmonės jiems e, siekiant e, tvarios demo, demokratijos. Tai antri rinkimai, demokratiniai rinkimai, jie esminės svarbos yra, jei jie įvyks sklandžiai, tai kaip Nigerijoje, taip pat padės sustiprinti demokratiją, dėje yra rizika, kad viskas gali sugriūti. Todėl šie, e, šiuose rinkimuose daug kas statoma ant kortos. E, Kongo Demokratinėje Respublikoje lankiausi prieš porą savaičių, kalbėjausi su opozicija, jie turi tam tikrų uh, nuogastavimų dėl pasirinkimo rinkimuose, kalbėjausi su rinkimų uh, komisija. Ir uh, buvau uh, ne, gan nu, nu, nuramintas, patikintas, kad jie daro viską, ką gali esamo aplinkybėm. Ten lankantis kaip tik tai buvo uh, svarstomas e, rinkimų įstatymas, dabar jis patvirtintas jau parlamento. Na, tas įstatymas dabar kol kas uh, E, geresnis, nes buvo vyriausybės e, pasiūlymų, e, kurie galėjo iškraipyti tą įstatymą. Tad iš tiesų, kad parlamentas patvirto tokį įstatymą, teikia vilties. Programa įtempta, situacija nėra pati geriausia. Esu tikras, kad Konge galės įvykti rinkimai lapkričio 20 dieną ir kad uh, E, jie vyks pakankamai sklandžiai, tačiau mes turime e, aktyviai prie to prisidėti. Kalbant apie visomosios pagalbos programą, lankydamasis šalyje galėjau tai šiek tiek peržiūrėti. E, valdysena ir toliau yra iššūkis. Radome būdų, kaip būtų galima teikti vystomąją pagalbą ir ji gali turėti didelės reikšmės, ypač kalbant apie ateitį, padedant spręsti problemas susijusią su teisėtvarka, su sektoriniu e, smurtu yra e, numatyta, kaip gerinti valdyseną, tai problemos sprendimo esmė, reikia stiprinti atskaitomybę, veiksmingumą, Kongo vyriausybės administracinių e, struktūrų ir turbūt būtent e, šioj srity ir dėsime ateityje daugiausia pastangų. Ačiū, pirminkė. E, Doktoruoj. Dėkuoju. Ačiū, pana Veskotui. Pradedame diskusiją. Ir panai Danžans, tai žodį kalbėti tris minutės. Ačiū, pana pirmininkė už jūsų įžangą. Dėl Sudano norėčiau užduoti klausimą susijusi su saugumo aspektu. Šis klausimas buvo iškeltas taip pat ir taryboje. Žinoma, vyksta įvairios konsultacijos teikiama pagalba pietų Sudanui. Ar manote, kad tokie veiksmai yra pageidaujami, realistiniai ir ar mūsų partneriai pietų Sudane mano, kad e, šie mokymai gali būti svarbus jų saugumui stiprinti dėl Kongo Demokratinės Respublikos minėjote, kad e, siekiama teikti paramą, organizuoti rinkimus, ar tai taip pat yra pageidautina pagalba? Pirmininkas, ačiū. Ponas Brantinė, ponė Brantinė. Ačiū ponė Veškot. Turiu panašų klausimą, kaip ir kolega Donžon, dėl Sudano buvo pristatyti įvairius planai, teikti pagalbą policijos struktūroms džiugos oro uoste. Noriu paklausti, kokia, koks yra misijos tikslas ir e, kiek laiko policijos pareigūnai ten bus. Šis klausimas yra susijęs su Sudanu. Dėl Kongo galbūt galėtumėte šiek tiek tiksliau įvertinti tas dvi misijas ir jų tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis ES atsivaujančioms struktūromis. ES e, specialus atstovo biuru, kokia yra jo ateitis, manau, kad dabar teikiami pasiūlymai nėra visiškai priimtini. Taigi noriu paklausti taip pat, kaip ketinti spręsti regioninis iššūkis ir problemas. Ačiū poniai Branner, dabar tris minutės pons Watson kalbės. Ačiū pirmininkė, man neprireiks trijų minučių, štik norėjau atsiprašyti už tai, kad e, e, negirdėjau jūsų kalbos pradžios, ponė Veskot, tačiau dėl e, e, didžiųjų žirų regionui e, numatytas pareigūnas atstovas dabar turėtų e, būti atšaukiamas. E, ar tai nebūtų tam tikras e, nusivylimas mūsų veiksmais to regiono gyventojams. Ačiū ponui Watsonui, ponė Liozink. Tris minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už įžanginį kalbą. Norėjau daugiau konkretesnės informacijos išgirsti susijusios su rinkimais Konge ir su mūsų numatoma parama. Kalbėjote apie rinkimų stebėjimo misiją. Būtų įdomu išgirsti, kaip komisija ar e, šios veiksmų tarnyba yra numačiusi teikti paramą, kokias misijos turėtų joje dalyvauti, jeigu parama numatoma, tai kokios konkrečios priemonės bus įgyvendinamos ir ar visos rinkimus sudalyvaujančios partijos gali tikėtis vienodos paramos. Dėl Sudano ir rinktinių tautų taikos palaikymo misijos, kurias sudaro maždaug 7 tūkstančiai karių. Noriu paklausti, ar žinote, kokias valstybės ketina taikos palaikymo misijos misijoje dalyvauti ir kiek kiekviena valstybė atstovaus taikdarių. Kies klausimas yra, kokios yra konkrečios jungtinių tautų misijos sudane užduotis ir tikslai, kur e, šios paėgos bus e, dislokuotos ar pasienio zonoje, ar atskirose regionuose ar e, Pietų Sudane yra planuojamos e, atitinkamos ES remiamos taikos palaikymo misijos, jeigu taip, tai kokiu tikslu ir kokiu mastu. Labai ačiū už galimybę užduoti klausimą. Ačiū, ponė Liozin, dabar ponas Prėda taip pat tris minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Veskotui už tai, kad atvyko, ačiū už pristatymą. Keletą žodžių noriu pasakyti dėl e, e, Kongo ir dėl rinkimo proceso kadangi šalis yra labai didelė, yra labai svarbu užtikrinti demokratiją ją sustiprinti, tai yra įmanoma tik tai užtikrinus atitinkamus kokybės rinkimus. Dėl Sudano norėčiau pakomentuoti aplinkybę, kad visi džiaugiasi, jog pavyko referendumas sausio mėnesį pietų sudane, nes praėjus keliams mėnesiams šiek tiek visi yra nusivylę, nes abiejai regione ir pietų Kordofane vyksta labai e, žiaurūs konfliktai ir dėl to Liepos 9 dienos perspektyvos tampa šiek tiek miglotomis. Tarybos komunikate naudojamos formuluotės siekiant, e, kad e, gyvuotų dvi gyvybingos, stabilios ir pakankamai aukšto gyvenimo lygio šalis viena šalia kitos. Man kėl klausimas, ar bent viena tokia šalis atsirastų, nes e, kaip atrodys pietų Sudanas kaip valstybė po šio karinio konflikto. Antrasis su Sudanu susijęs klausimas, kaip jūs vertintumėte Albašyro būsimą vizitą Kinijoje, tai yra pakankamai rimtas politinis gestas, norėčiau išgirsti jūsų komentarą šiuo klausimu. Ačiū, ponai Prėda. Pone Sargentinį, tris minutės dabar kalbės. Prašau. Jūs e, esate labai malonus, man trijų minučių taip pat nereiks, turiu vieną klausimą. Dėl uh, uh, Konge išgaunamų uh, iškasenų svarbių mineralų prekybos. Man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl e, padėties rytų Konge ir e, e, šios paties įtakos prekybai mineralams, iš, kurių, iš kurios gaunamomis pajamomis yra finansuojamas sukilėlių grupuotės ir ES ketina imtis panašių iniciatyvų kaip JAV. Šiuo klausimu ponas Zeller, tris minutės kalbės dabar. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Vesko, taip padėkoju už pranešimą. Buvau Europos parlamento stebėtojas rinkimų e, sausio pradžioje Sudane ir mačiau jaučiau žmonių lūkesčius ir euforiją susijusią su šiuo referendumu, tačiau kalbėdamas su Pietų Sudano valdžios struktūrų atstovais susidariau įspūdį, kad e, šios valstybės kelias į ateitį bus pakankamai sveitingas. Sudanas, panašiai kaip Somalis ir Čadas, yra laikomi beveik žlugusiomis valstybėmis ir gali taip atsitikti, kad tokia beveik žlugusi valstybė nuo savo gyvenimo pradžios bus ir pietų Sudanas. Įvairios tarpusio kovojančios grupuotės, e, ginkluoti būrei, e, gentis kovoja tarpusavyje ir e, keli pilietinės visuomenės atstovai yra neįtraukiami valstybės kūrimos proceso <clears throat> infrastruktūra. Taip pat yra palaikoma tik tai jungtinių tautų e, įvairių paramos pagalbos, e, paramos teikimo organizacijų lėšomis. Taigi klausimas yra, kokiu priemonių numato ES siekdama padėti kurti Pietų Sudano valstybių, kaip yra palaikomi kontaktai su uh, Šiaurės Sudanu, nes šiuo metu e, Sudano gelbėjimo akciją praktiškai finansuoja tik tai viena Kinija, kuri yra didžiausia Sudano ekonominė partnerė, koks yra Kinijos požiūris, kaip galima vertinti Kinijos požiūrį į naujai atsirandančią pietų Sudano valstybę. Ar ES turi informacijos iš Kinijos šiuo klausimu? Ačiū žodis poniai e, Dekaiser, kuri pastaraisiais metais e, vadovavo rinkimų stebėjimo misijai Pietų Sudane. Ačiū. Aš maždaug prieš dešimt dienų lankiausi Sudane ir palankiai vertinu susitarimą, kuris buvo ką tik pasiektas dėl abiej regiono, nepasinto, kad šis sustarimas yra labai riboto pobūdžio ir pakankamai trapus, nepaisant to, galbūt e, e, jį gyvendinus pavyks e, nutraukti masinės civilių gyventojų žudynės ir Šis sustarimas yra skirtas tik tai abiej regiono, regionui, tačiau neapima politinių aspektų susijusių su e, sienų demarkavimu, su pietų ir šiaurės Sudano bendradarbiavimo klausimais ir e, kitomis galimybėmis spręsti esamas problemas. Ir e, pietų Sudano nepriklausomybės klyvimo išvakarėse kyla labai daug su šio regionu susijusių klausimų, nes šis e, regionas blokavo, prakščiai šio regiono problemas blokavo visus kitus susijusius klausimus su naftos eksportu, su valiuta, su kitais aspektais. Ir e, mums yra geras metas pasakyti dabar aiškiai, kad jeigu jūs nesugebėsite sustarti tarpusą dėl šio regiono, tai mums. Uh, bus sudėtinga teikti paramą ateityje tiek pietų, tiek šiaurės Sudanui. Šis administracinio karinio pobūdžio susitarimas, ar mes laikysime jį geros valios ženklu abiejų konfliktuojančių šalių ir toliau teiksime jiems paramą, ar mes iš anksto pareikalausime iš jų išspręsti ir kitas dabar išaldytas problemas. Tai yra mano pirmasis klausimas, nes jeigu mes atsisakysime iš papildomų reikalavimų, tai negalėsime daryti po to jokio politinio spaudimo. Abiej regione turėtų būti rengiamas taip pat referendumas arba e, visuomenės gyventojų apklausa, ar mes e, dalyva, kaip yra dabar su darybomis dėl šio referendumo, ar jis yra išaldytas, ar. Dėl kolegų pasvarstymų apie tai, kad Pietų Sudanas gali tapti žlugusią valstybę, e, aš nuo 2010 metų dalyvauju procesuose susijusiuose su. su, su, su, su Sudanu ir aš tikrai mačiau tiesiog neįtikėtinų dalykų ir pasiekimų per tą laiką, nes e, esame labai didelės gyventojų valios ir e, nusiteikimo pietų sudane sukurti savo valstybę ir visiškai teisinga, kad nėra nei kelių infrastruktūros, nei ligoninių, nei mokyklų, korupcijos didžiulis pavojus. Čia aš nenorėčiau čia būti negera pranašai ir iš, iš anksto teikti, kad šitą valstybę iš anksto yra pasmerkta žlugti. Pirmininkas, ačiū ponė Dekaiser. Diskusiją užbaigsiu mūsų apibendris tiksliau komiteto bendrapirmininkas ponas Dėva. Ačiū Prieš, duodam, prieš apibendrimas aš noriu e, apibendrinti e, mūsų diskusijas ir prisijungti, tiksliau pasveikinti Rehma Watsoną, kuris e, tai daug pastangų yra padėjęs šio klausimo šioje srityje per pastarosius metus. Prieš apibendrimas noriu užduoti Nikolui keletą klausimų dėl rinkimų Konge. Neseniai buvo, <clears throat> prieš kelis mėnesius buvo surinktas Junktinės parlamentinės asamblėjos ES ir Kongo susitikimas ir mes buvome susitikę taip pat su Kongo Brazavilio atstovais, su prezidentu Sasu ir jam daugiausiai rūpeščių kėlė e, Kongo Demokratinės Respublikos pabėgėlių srautas iš Kongo Demokratijos Respublikos į Brazavilį, jeigu rinkimų rezultatai būtų tam tikrą prasme netikėti. Žinau, Nikolai, ar jūs turite daugiau informacijos susijusios su šiomis aplinkybėmis? Žinau, kad e, sukilėliai Kyvų provincijoje e, laikosi tam tikros pozicijos e, noriu paklausti, ar e, pabėgėliai yra registruoti ir galės jie balsuoti, ar e, turime kažkokį tai vaizdą bendrai apie tų pabėgėlių skaičių, taip kaip Bangladešio buvo ir panašiai, ir vandens keliai yra užtikrinti. E, tai yra pirmasis klausimas. Nemažai dalykų pastebėjau lankydamasis abiejose Kongose, kad šiuose šalyse nėra kelių, tačiau transportui yra naudojamos upių, vandens keliai. Ir e, galbūt galėtume teikti pagalbą e, jiems šioje srityje, siekiant geriau pasinaudoti upėmis e, transporto reikmėms. Norėčiau išgirsti, ar jūsų biure apskritai komisijos direktorate yra svarstomas tokios paramos klausimas. Nežinau, kaip dabar turėtume elgtis, ar jūs turėtumėte pirmiausia atsakyti šios klausimus, ar man apibendrinti dabar diskusijos, mes norėtumėte atsakyti, prašau. Uh, uh, uh, Ačiū. Atsakysiu kai kuriuos klausimus, pradėsiu nuo Sudano. Buvo užduoti Klausime dėl saugumo ir dėl paramos saugumo sektoriui. Dokumente dėl atsakomybės pasidalymo teikiant pagalbą Pietų Sudanui. Saugumo sektorius yra tas, už kurį atsakingos jungtinės valstijos. Tačiau jie, aišku, visada džiaugiasi, kai prisideda ir kiti donorai. Na, o ES be abejo turi tam tikros kompetencijos, tam tikrų žinių šioje srityje. Ir mes taip pat norėsime padėti Pietų Sudano valdžiai. Jau aptarinėjome įvairiausias BSGP sritis ir veiksmus keliose sritise. Ir iš esmės buvo nuspręsta imtis veiksmų progresyviai. Visų pirma, E, užtikrinti konkretų žybo oro uosto saugumą. Tie, kas ten buvote, tai žinote, kad žybo oro uostas yra gan paprastas. Nu, tad e, jam tikrai bus sunku susidoroti su Liepos 9 e, atvyksiančių aukšto lygio svečių skaičiumi. Bus taip pat daugybė skrydžių. Tad tikrai jiem bus labai sunku ir reikės padėti jiem kažkaip su tuo uh, susidoroti, turint galvoje, kad kitos transporto priemonės yra ribotos. Taigi oro uosto saugumas yra ypatingai svarbus aspektas, jeigu norite vykdyti, nuolat vykdyti saugius komercinius skrydžius, juk daugelis oro, oro linijų tiesiog neskris į tą oro uostą, kuriame neužtikrinamas saugumas. Šioje srityje mes turim daug patirties, turime Eurocontrol instituciją. Tad tikrai šiuo klausimu, bandysime padėti ir surenksime tokią civilinę BSGP misiją. Taip pat galėsime teikti patarimus dėl upių saugumo užtikrinimo. Ir trečia, jei tai aišku neprasilenks su tam tikrais planais, teiksime pagalbą ir patarimus dėl sienų apsaugos. Ir iš esmės turbūt logiškiausia būtų nustatyti, apibriežti tam tikrą na, švelnėje, sakykime taip, sieną, netokią griežtai ribojamą, kurią žmonės gali kirsti pirmin atgal, tačiau kuri vis tiek egzistuoja, pavyzdžiui, rinkliavų rinkimo tikslais ir taip toliau. Ir tikrai svarbu, kad sprendžiant būtent tokios sienos klausimus diskusijose dalyvautų abi pusės. Ir šioje srityje turime nemažai patirties ir galbūt būtent šiam klausimui taip pat reikia sukurti dar vieną civilinę BSGP misiją. Be abejo, visą tai dar aptarinėsime su valstybėm narėm, jau yra pateikta pasiūlymų, tačiau tai dar nėra gautinai patvirtinti principai, tai yra tik pasiūlymai. Ir juos, aišku, reikės aptarti su visom suinteresuotom pusėm ir įtraukti tai į bendrą paramos pietums, pietums paketą. Ponas Prieda sakė, kad mes siekiame sukurti dvi gyvybingas, turtingas valstybės. Realybė tokia, kad iki šiol turėjome vieną ne gyvybingą, netvarę valstybę. Sudanas pastaruosius 20 ar gal netgi daugiau metų nebuvo tokia jau stabili geros būklės valstybė. Būtent todėl šalies žmonės ir pritarė tam dviejų valstybių sprendimui. Aišku, neturime jokių garantijų, kad tai pasitvirtins. Tačiau mes tikime ir tai sakėme abiem pusėm, kad abi šios valstybės bus sėkmė tik tuo atveju, jei abi bus turtingos, gyvybingos ir stabilios. Jei viena žlugs, tai žlugs abi. Taigi tai yra bendras abiejų valstybių interesas užtikrinti, kad kaiminė, kaiminė būtų taip pat gyvybinga, stipri ir užtikrinti joje gerą padėtį. Taip, aš pritariu, tai dar nėra žlugusi valstybė, galima sakyti, tai iš vis kol kas nėra valstybė, tad kol kas ji net negali žlugti. Tačiau Ką dabar matome pietuose? SPLM yra dalis tų klyjų, kurie laiko visą valstybę. Mm, Jau užsima organizaciniais klausimais, tam tikra struktūra. Daro tai, ko nedaro vyriausybė. Tai yra pliusas, tačiau e, tai nebebus pliusas, jeigu valstybės negalėsime paversti pilietinę civilių valstybę. Vienai par kitaip tai yra geras pagrindas, gera pradžia. Ir bent jau kol kas didelė e, pietų Sudano biudžeto dalis yra skiriama SPLA išlaikymui. Taip pat daug paramos skiria ir donorai. Mm, jie skiria paramą kitoms rytims - švietimas, sveikata ir taip toliau. Aišku, per laiką viskas pasikeis. Mm, bet svarbu užtikrinti, kad tas pasikeitimas įvyktų kiek galima greičiau ir kad kiek galima greičiau ištekliai būtų nukreipti į institucijų sukūrimą, į socialinių struktūrų sukūrimą. Būtent tokį principą ir taikysime. Taip pat buvo keliamas klausimas dėl abijai. Vakar pasirašytas susitarimas dėl abie iš esmės gražina tą dabartinę padėtį dėl Šiaurės Sudano karinių pajėgų okupuotos teritorijos. Iš esmės tai visiškai nepriartina mūsų prie galutinio sprendimo dėl sienų ir dėl abieje statuso. Iš esmės galima sakyti, kad tai tik dar labiau apsunkina padėtį. Taip, galbūt tai galima išspręsti per referendumą, bet jei pusė abie gyventojų buvo išvaryti iš jų namų, tai jie tikrai negalės dalyvauti referendume. Reikia ieškoti būdų padėčiai pakeisti. Turiu dar pasakyti, kad e, šiame procese dalyvauja trijų lygių tarptautinės pajėgos, saugumo pajėgos. UNAMED, turi savo vaidmenį, jų įgaliojimą greitų laikų reikės atnaujinti, atsižvelgiant į tai, kas bus po nepriklausomybės paskelbimo. Toliau antra, pagal susitarimą, bus sudarytos naujos pajėgos, Etijopijos pajėgos, kuriam vadovaus jungtinės tautos. Ir tos pajėgos atvyks kaip taikos palaikymo misija į Abijai. Ir šiuo atveju svarbu, kad tiek šiaurės, tiek pietų valdžios institucijos sutiko ir pritarė tam, kad atvyktų Etijopijos kariuomenė. Tačiau, kaip jau sakiau, jie dirbs pagal jungtinių tautų mandatą ir turės užtikrinti savo darbo neutralumą. Ir trečia, yra įvairių rušių parama saugumui E, ypač koncentruojantis į pietų Sudano būsimus poreikius, atsižvelgiant į tai, kad jiems reikės sukurti savo saugumo ir karinės struktūras. Toliau Kinijos vaidmuo. Jei neklystų, Kinijos atstovai taip pat dalyvaus per renginį skirtą nepriklausomybei. Aišku, jie yra svarbus partneris Mes norim ir toliau su jais tęsti dialogą dėl padėties Sudane. Ir būtent šios šalies, šalies stabilumas yra svarbus tiek Kinijai, tiek mum. Ir jie sakė, kad yra pakvietę prezidentą Bashir. ES laikosi labai aiškios pozicijos ir teigia, kad kiekviena šalis, kurioje apsilanko Bashir, turi areštuoti jį, jeigu ta šalis yra prisijungusi prie Romos sutarties. Jis turi būti teisiamas Hagoje tarptautinio karinio tribunolo. Tokia yra mūsų pozicija. Mes tą poziciją išsakėm ir Kinijai. Toliau, dėl Kongo demokratinės respublikos. Ten mes jau vykdome BSGP 2 operacijas Ir jos abi vyksta ir toliau, iki šiol jos tikrai buvo sėkmingos. Dabar pradėjome nagrinėti sinergijų tarp šių dviejų operacijų galimybės ir diskutuojame šios klausimus su abiejų misijų vadovais. Kol kas dar nesiūlome sulieti šių operacijų, bet tai galėtų būti vienas iš variantų. Bet turiu pasakyti, kad yra tikrai ilgalaik, darbas ilgalaikėje perspektyvoje greitų rezultatų tikėtis nereikia, tad turime elgtis ištvermingai, ryštingai ir kol kas bent jau tęsti abi operacijas. Taip pat buvo klausimų dėl specialus atstovo didžiųjų ežerų regionui. Pateiksiu konkretesnės informacijos, nes iki šiol atrodo, kad ne viskas aišku. Turėjome ypatingą specialų atstovą, kuris iki šių metų sausio dirbo. Ir jis taip sėkmingai dirbo, kad jis buvo paskirtas mūsų delegacijos Pietų Afrikoje vadovu. Ir nuo tada laikinai e, specialaus atstovo postas nebuvo užpildytas. Ir tai sutapo su mano e, atvykimu ir aš pradėjau dirbti, tad reikėtų panagrinėti, ką daryti toliau, ar paskirti naują specialų atstovą. Ar iš vis gal mums nereikia tokio atstovo, arba kažkaip reikia apjungti du egzistuojančius dabar postus ir kažkaip derinti darbą su išorės veiksmų tarnyba, reikia ieškoti galbūt papildomų išteklių ir taip toliau. Tad peržiūrint šias opcijas mes turime suprasti, kad padėtis pasikeitė tiek ES, tiek Konge. Demokratinėje Kongo Respublikoje situacija nebe tokia nestabili, kaip kad ji buvo, kaip prieš dešimt metų pirmą kartą buvo paskirtas specialusis atstovas, nes tuo met visų pajėgumų vyko pilietinis karas. Ir galbūt prie padėties pasikeitimo prisidėjo ir specialaus įgaliotinio darbas, kaip ir kitų atitinkamų šalių. E, buvo pasiekta to politinio suartėjimo. Padėtis e, vis dar trapi, tačiau nebe tokia nestabili. Toliau pačioje ES dabar jau turime EIVT, anksčiau jos nebuvo. Ir jei anksčiau reikėdavo ES indėlio Vienintelis sprendimas būdavo paskirti tą mūsų specialų atstovą. Tačiau dabar padėtis jau pasikeitusi, turime vyriausiai galiotinę, turime EIVT ir, galima sakyti, turime kitų alternatyvų. Tačiau e, savo peržiūroje mes e, pripažįstame, kad yra tam tikrų testinių procesų, kurie kerta valstybių sienas ir reikia to testinumo užtikrinimo regione. Aš dabar kaip tik ruošiuosi teikti tam tikrus pasiūlymus valstybėm narėm. Pasiūlymus dėl to, kaip galima būtų apjungti tą darbą, kurį anksčiau atlikdavo specialusis atstovas, kaip tai galima sujungti su delegacijom vietoje ir su vyriausiai sugaliotinės darbu bei EIVT. Tai reikštų, kad dalis funkcijų iš specialaus atstovo tarnybos galėtų būti perkelta kitur ir galbūt paskirtumėm tokį koordinatorių iš EIVT ir jis galėtų užtikrinti, kad pakankamai koncentruojamas į svarbiausius proceso elementus. Ir tuomet taip pat būtų sudaryta viena bendra komanda, kuris spręstų visus šios klausimus ir koordinuotų įvairių delegacijų esančių regione darbą. Na, o dabar mes turime dvi delegacijas, tai yra EIVT ir buvusio specialaus atstovo delegacija. Tad mes, kaip jau sakiau, tikimės tai apjungti į vieną delegaciją. Daugiau vaidmens tektų EIVT. Tačiau tokie klausimai, pavyzdžiui, kaip nelegali mineralų prekyba, ginklų kontrabanda, e, smurtas ir taip toliau, kad ir toliau liktų itin aktualiais prioritetiniais klausimais. Dėl konflikto zonos išgaunamų mineralų. Mes žinome apie Frank Dodd aktą, nagrinėjom jį kaip vieną iš galimybių. Taip pat žinome ir apie Kimberly procesą, deimantams ir pasiekta gerų rezultatų, tačiau labai sunku atkartoti šią sėkmę kitų mineralų kontekste. Mes suprantame, kad norint veiksmingai gyvendinti šį principą, reikia tokio mechanizmo, kuris ilgainiui neduotų priešingų neigiamų rezultatų. Dar pažiūrėsime, kaip viskas klostysis JAV su jų teisės aktais, tačiau jau dabar diskusijose dėl tų teisės aktų kyla diskusijų. Juk e, sienos nėra taip jau gerai saugomos ir uždarytos. Jose yra tikrai daug spragų ir negalima užtikrinti visiško saugumo, todėl kai kurie įstatymai teisės aktai gali duoti neigiamų rezultatų. Tad galtinis sprendimas dar neprimtas. Mes svarstom įvairius variantus, be abejo norim užkirsti kelią neteisėtai priekybai mineralais, nes iš to pelnos ir yra finansuojamos ginkluotos grupuotės ilgalaikį perspektyvoje norime įtvirtinti teisės viršenybę ir veiksmingą administraciją Demokratinėje Kongo Respublikoje. Tai yra ilgalaikės perspektyvos sprendimas ir tikslas. Jeigu pavyks to pasiekti greičiau, tai bus idealus variantas. Ir galiausiai dėl rinkimų proceso. Mes remiame e, saugumo užtikrinimą rinkimuose, apie 2 milijonus eurų skirsime saugumo užtikrinimui. Tikimės, kad Jei pavyks užtikrinti saugią ir bendradarbiavimo aplinką, užkirsime kelią pabėgėlių srautams. Ir nekils problemų dėl to pabėgėlio srauto, kuris buvo minėtas. Tačiau garantuoti nieko negalime. Ypač Kinšasa yra itin nestabili vietovė, bet jei užtikrinsim sąlyginai taikius rinkimus, tuomet aš manyčiau kukliai, manyčiau, kad užkirsim kelią pabėgėliams. Toliau upių transportas. Taip, tai yra logiškas sprendimas. Aš dar pasikalbėsiu su kolegomis iš Dėvė direktorato. Ne, kaip kolegė sako, mes jau nagrinėjame šį klausimą. Ir peržiūrime projektą, kuris vertas apie 40 milijonų eurų ir jis bus skirtas upių transportui vystyti. Tačiau dar nėra galtinai viskas nuspręsta. Ačiū. Eh, l'onorevole Tannock aveva chiesto di intervenire dopo che avevo già dato la parola alla signora. Ponas Tenokas paprašė žodžio Prieš e, tai, e, kaip suteikiau žodį, ponai Vestai, ačiū, kad apsilankėte. Dėl krūvinų deimantų Britanijos spaudoje dabar e, teigiama, kad Zimbabvės deimantai buvo leidžiami, kurį laiką dabar sumaišomi su teisėtais deimantais ir patenka ES rinką. Mano klausimas dviejopas. Ir manote, kad Sudanas. Su kad e, Kadafis galėtų pasislėpti e, Sudane Liepos 9 e, jau labai arti, tačiau privačiai yra pasakyta, kad Somalilandas, jo nepriklausomybė bus pripažįsta, kas atsitiks tuomet, tada dar bus kitų Afrikos sąjungos E, valstybių, kurios pasiek šito e, pavyzdžio. Dėkui. Ačiū ponui Tenokui. Ponas Vesko, tai jums žodis atsakymui pateikti. Trumpai dėl trijų pastebėjimų. Pietų Afrikoje nesenai kalbėjusi apie Kirmberlį procesą, apie uh, deimantus. E, yra uh, gandų kalbama, kad Kinšasoje tarp, tarp Kimberlio proceso stikimas vyks ir dabar uh, negalima užbėgti įvykiams už akių ir spėlioti, kokie bus rezultatai. Antra. Uh, Na, galbūt neverta spėlioti, kur slėpsis pulkininkas Kadafis, tegu kiti tuo užsijama. Trečia, dėl Somalilando pripažinimo. Yra pora pranešimų apie Pietų Sudaną, sakoma, kad ir ketinama tai pripažįsti, bet palaukėme e, iki Liepos 9. Turbūt Sudano vyriausybei tai nėra pagrindinis prioritetas, yra kitų spresinų klausimų. Dabar dirbame su Somalilando administracija Ir mes, jungtinės tautos, vykdo ten kelis e, projektus, e, pats komisijos narys asmeniškai domėsi e, tais klausimais. Somalio valstybės vientisumas tai nėra klausimas, dėl kurio savo poziciją ketiname peržiūrėti. Galbūt ateityje tai bus daroma, tačiau dabar tokių ženklų nėra. Dėkui. Ačiū ponui Veskotui. Aš pristačiau jūs, o galbūt ponas Dieva galėtų baigti posėdį. Ačiū. Toliau balsuosime, tai kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasakyti ponui Vestkotui, kad abu komitetai nagrinėja vieną iš svarbiausių uh, temų sričių. Abi šios šalis yra AKR šalis, turtingos nafta dujomis kitais mineralais, kurie būtini ekonominiai plėtrai, tai mūsų partnerystė su Sudanu, su Kongo Brazaviliu, Kongo Demokratinė Respublika. Tai turi esminės svarbos mūsų ekonominiam klėstėjimui, Ir yra e, tam tikra labai svarbi e, tarpusavio priklausomybė Europos Sąjungos ir e, tų valstybių, tačiau svarbu praktikoje gyvendinti tai, apie ką kalbėjome parlamentas, komisija, na, Europos Sąjunga bendrai remia valstybių, val, valstybės kūrimasi, remia uh, na, gerą partnerystę, vystimosi labui, užsienio santykiuose ir tai yra mums galimybė parodyti pasauliu, ką sugebame kelti įdomi klausimai ir po šio, po šio posėdžio galvosiu apie tai, kaip būtų galima išsuoti prezidentą e, Bašyrą ir uh, Bet e, kita vertus, per artėjančias šventės jis e, kartu e, stovės ant vienos pakilos su baronienė Ešton. Kaip jūs, Nikolas, išspręstumėt šitą problemą? Ačiū visiems, ačiū daktarui Veskotui, ačiū visiems kalbėjusiam. Po poros minučių pereisime prie balsavimo. Bene, cari colleghi, possiamo eh, dare eh, inizio alla nostra sessione di voto. Siete eh, invitati a. Gerbiami kolegos, pradėkime balsavimą. Paprašyčiau visų įstatyti korteles į aparatūrą. Prieš pradedant balsavimą norėčiau visų jūsų vardu pasveikinti ponę Hautalą. Ji paskirta ministre atsakinga už vystimosi klausimus Suomijoje. Manau, tikrai privalome aplodismentais ją pasveikinti. Ir tai yra paskutinis kartas, kai matome ją mūsų komitete, paskutinis kartas, kai ji balsuos. Ir visų mūsų vardu norėčiau padėkoti jai už tikrai vaistingą, vaisingą, konstruktyvų, gerą bendradarbiavimą. Tikrai nuolat su jumis pozityviai bendradarbiaudavome. Ačiū jum labai, ačiū už bendrą darbą ir ačiū už tai, kaip jūs dirbote su mumis. O dabar galime perėti prie balsavimo. Pirmasis punktas. Tokia pranešimas. Geresnis Europos reagavimas į nelaimės, civilinės saugos ir humanitarnės pagalbos vaidmuo. Prieš pradedant balsavimą žodžio paprašė ponia Brantner. Um, yes, the... Ačiū. Noriu prašyti balsavimo dalimis dėl septinto pakeitimo pirmoji dalis. Reikėtų išbraukti žodžius stability instrument. O antroji dalis yra susijusi su misijom. Man atrodo, būtų geriau, jei atskirai balsuotumėm, tačiau techninė prasme mes negalėjome pateikti tokio pasiūlymo, nes tai yra vienoje pastraipoje. Noriu tik priminti ir atkreiptis dėmesį į tai, kad pirmoje dalyje kalbama apie reagavimą į nelaimės, tačiau tai nėra geras teisinis pagrindas stabilumo priemoniai taikyti. Teisinė prasme tai būtų neteisinga. Tačiau norint suprasinti visą procedūrą, manau, kad reikėtų pasirinkti balsavimą dalimis ir tai leistų mums visiems pasirinkti kažkokią poziciją. Dėkoju. Kaip suprantu, pranešėjas pritarė, neprieštarauja, puiku. Tuomet pradėsime balsavimus. Pradėkime. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, pat atmesta. Trečias už, prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas už. Norite pasitikrinti elektroniškai trečią? Prašau, tikrinamės trečią pakeitimą elektroniškai. Pradedame balsuoti elektroniškai. Baigiame balsavimą. 30 prieš 21 už, aš prisidedu prie tų, kas prieš. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Penktas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas atsiimtas. Septintas. Dvi dalys. Pirma dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas. Už, prieš, susilaikė atmesta. Devintas už, prieš, susilaikė atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaikė priimta. 11 už, prieš, susilaikę, priimta. 12 už, prieš, susilaikę, atmesta. 13 už, prieš, susilaikę, priimta. 14 už, prieš, susilaikę, neaišku. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl 14 pakeitimo ir dar pridėsime du trūkstamus balsus. Ne, ne, vieną tik tai, nes ponia Dženako turi kortelę. Baigiame balsuoti. 23 už, 32 prieš atmestą, 15 už, prieš, susilaikę, atmestą, 16 už, prieš, susilaikę, priimta, 17 už, prieš, susilaikę, priimta, pirmas už, prieš, susilaikę, atmesta. Elektroninis balsavimas dėl visos nuomonės, dėl nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Didelio balsų persvara, 53 už, 2 prieš, patvirtinta. Sveikinu pranešėją poną Tokeš. Toliau reglamentas Sąjungos metinio biudžetui taikomos finansinės taisyklės. Pradėkim balsuoti. 14 atsiimtas, 15 už, prieš, sulaikę atmesta. 16 Norite pasitikrinti 15? Man atrodo, kad viskas aišku. 16 už, prieš, susilaikė, atmestas. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, priimta. 20 už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš prieš, susilaikė, priimta. Trečias už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė atmesta. 26 už, prieš susilaikė atmesta. 27 už, prieš susilaikė atmesta. 28 už, prieš susilaikė atmesta. 5 už, prieš susilaikė priimta. 29 už, prieš susilaikė atmesta priimta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. 31 už, prieš, susilaikė, priimta. 31 patvirtintas, 6 atkrenta, 32 už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34. Pranešė žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 7. Už, ne. Tuomet 38. Už, prieš, susilaikė priimta. 36. Už, prieš, susilaikė atmesta. 37. Už, prieš Norite pasitikrinti 36? Gerai. Elektroniškai balsuojame dėl 36. Mačiau, kad keli iš jūsų ne visai tiksliai supratot, kos rezultatas. 36 balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. 27 už ir 27 prieš, jeigu pridėsime mano balsą lygų, tad atmesta. Reikia pasitarti. Panašu, kad pirmininko balsas taip pat galioja, tad e, atmesta, nes buvo vienodas rezultatas. 37 už, prieš, susilaikė atmesta. 9 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė primta. 10 už, prieš, susilaikė primta. 38 ir 9 už, prieš, susilaikė primta. Pasitikrinkime dėl 38.9 elektroniškai pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 31 už, 24 prieš. Priimta. 12 už prieš, susilaikę, neaišku. Pasitikrinkime, balsuom elektroniškai dėl 12. Baigiame balsuoti. 47 už, 7 prieš. Akivaizdžiai priimta. 13 už, prieš, susilaikė atmesta, 1 už, prieš, susilaikė priimta. Elektroniškai dabar balsuojame dėl nuomonės projekto, pradame balsuoti. vis dar balsuojame Kai kurie kolegos įstatė korteles į aparatūrą, bet nepaspaudė mygtuko. Pradedame balsuoti, balsuojame. Kągi, iš naujo, iš naujo balsuojame, pradedame balsuoti. Balsuojame iš naujo dėl viso nuomonės projekto. Panašu, kad techninės sklandumų buvo. Panašu, kad dabar jau viskas gerai. Dar du kolegos turi išreikšti savo nuomonę. Baigiame balsuoti. 50 už, vienas prieš, 5 susilaikė. Akivaizdžia dauguma priimtas dokumentas. Sveikiname pranešėją. Onorevole Lösing, prego. Prieš kitą balsavimą, sako pūnė Liuzink, norėčiau mano nuomonę pareikšti protestą prieš e, nedemokratinės procedūras susijusias su Europos saugumo ir gynybos politika ir uh, bendraja saugumo politika. Galėčiau visą sąrašą tų nedemokratinių procedūrų pateikti, tačiau manau, kad patys žinote, ką turiu omenyje. Mano procesas, protestas e, prieš e, šias nedemokratinės procedūras turėtų būti įtrauktas į posėdžio protokolą, to reikalauju. Ponas Kaziniu. kaip Jums kaip komiteto pirmininkai noriu pasakyti, kad rezoliucija dėl tarp parlamentinių santykių yra patenka į mūsų komiteto įgaliojimų sritį, todėl manau, kad čia reikėtų bendrai priimti sprendimą, taip pat pasiūlyti šį klausimą spręsti kartu su Lenkijos parlamentu. Ponai Brokui suteikime žodžius. Norėčiau pritarti ponui Kasinį, kad parlamentiniai tarpusio santykiai turėtų būti svarstami uh, užsienio komitete, tačiau uh, užsienio saugumo politikos klausimai, taip pat yra saugumo ir gynybos pakomitečio kompetencijai priklausantis, taigi čia aš neižvelgiu jokio tarpusio prieštaravimo. Pirmininkas Mas Van Orden. Ačiū pirmininkė. Esu nustebęs dėl tos skubos teikiant šį klausimą komitetui ir aš tikiuosi, kad bus atsižvelgiama taip pat ir kitų parlamento narių pageidavimus skubiau svarstyti tam tikrus klausimus ar problemas, kuriuose pakeitimuose kalbama apie neteisingus dalykus, pavyzdžiui, kalbama apie parlamento vaidmenį prižiūrint bendrą užsienio saugumo politiką ir bendrą saugumo ir bendradarbiavimo gynybos politiką. E, aš manau, kad parlamento, parlamentas neturi jokių galių kontroliuoti e, BUSP ir e, Aš Manau, kad čia reiktų vadovautis būtent sutarčių nuostatomis ir nieko daugiau. Ponai Daf, suteikime žodį. Pirmininkė, vertinu aplinkybę. kad šis procedūra nėra įprastinė. Tačiau faktas yra toks, kad tarybos tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, kurios vyksta, yra labai svarbios ir mums komitetui, tai yra bei per plenarinę sesiją būtina reaguoti į pastarai Kozako posėdį ir pasirenkti Lenkijos pirmininkavimui tam, kad galėtume įgyveninti sutartie numatytus įsipareigojimus ir prievolę susijusius su tarparlamentiniu bendradarbiavimu. Norėčiau pasakyti Jeffrey Van Ordenui, kad e, padidėjo parlamento e, galios tvirtinant bendrosios saugumo ir iš e, užsienio saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos biudžetą. Šį rytą vyko diskusijos e, šis klausimas ir mums susidarė įspūdis, kad e, pateikiamoje pasiūlymo projekte yra atspindima bendra komiteto narių nuomonė. Pirmininkas. Manau, kad išsakytos pozicijos yra priimtinos ir pakankamai mm, pagrystos, tačiau mes turėjome labai nedaug laiko pateikti pasiūlymams susijusim su būsimu Lenkijos pirmininkavimu Liepos mėnesį bus balsuojama dėl veiksmų programos ir dėl to buvo pasitelkta tokia skuba. Pakeitimų teikimo terminas taip pat buvo pakankamai trumpas, beveik buvo neįmanoma jo laikytis, tačiau tai nėra įprastinė procedūra. Ir manau, kad mes neturėtume kartoti daugiau tokios procedūros. Manau, kad e, kitomis aplinkybėmis, taip neskubant, reikėtų e, nustatyti tinkamus terminus e, pakeitimams teikti ir visus klausimus apsvarstyti tam, kad būtų galima svarstyti ir pakomentuoti visus klausimus. Tačiau čia dėl anksčiau minėtų priežasčių yra taikoma skubos tvarka tam, kad galėtume pasiūsti tam tikrą žinę būsimai pirmininkaujančiai šaliai. Kad galėtume dabar jau perėti prie balsavimo ir balsuoti dėl įv... supaprastinta tvarka, dėl visų pakeitimų, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Dabar elektroninis balsavimas dėl viso pasiūlymo. Su pakeitimais balsuoti pradedame. Kai kurie dar nebalsavo, balsuoti baigiame. 44 už 55 už, kartus man balsu, 3 prieš 3 susilaikė, sveikiname pranešė, ačiū už e, jūsų indėlį. Taigi dabar darome pertrauką iki rytojus, ne, ne iki rytojus, iki kito posėdžio. Everything the time was fine. Yeah, good. We gave people more time yeah, yeah. to speak and that, uh,